Ir dabar periname prie klausimų valandos. and the first question is number 15. And can I inform colleagues that we're going to finish at 8.30? Pirmasis yra 15 klausimas. E, kolegos, mes turime baigti 20.30. Ir pirmasis yra ponios Gutieris Kortinės klausimas. Jį, jį perėmė ponas Garyga Poleda. Kalbės komisijos norė. Negiginkun, prašau. Uh, uh, Pirmoji ponios Būtės kortinės klausimo dalis yra susijęsi su atrankos kriterijais ir ar e, užtikrinama parama. Noriu atsakyti, kad taip, jog atrankos procedūra m, mm, yra vykdoma pagal galiojančias gairias ir atrankos procedūra neprieštarauja kitose e, vykdomosiose reglamentavimo agentūrose taikomai procedūrai. Ir ši procedūra yra paremta kompetencijomis ir nuopelnais kandidatų. Taip pat, kaip yra numatyta gairėse, komisijos e, aukštojo rango pareigūnai dalyvauja atrankos e, komitetuose ir tai, tai, tai, tai yra tik tai pirmasis etapas, kuriame įmonėms suteikta, e, suteikta galimybė taip pat dalyvauti, o paskui tos įmonės pačios pasirenka iš kandidatų sąrašo, kurį sudaro komisija. Taigi, e, noriu pasakyti, kad 67 procentus visų datų e, atrenkame tokiu būdu ir remiant, užtikriname, kad tos partnerystės, tai yra jungtinės technologinės iniciatyvos iš, išlaikytų savo natūrą, tai yra, tai yra bendros partnerystės, atsižvelgiama ir mažų ir vidutinių įmonių poreikius. Ir taip pat noriu pasakyti, kad e, personalo į tokias iniciatyvas kriterijai paremti, kaip jau minėjau, nuopelnais ir kompetencijomis. Tai yra labai svarbus tikslas mažų ir vidutinių įmonių srityje. Kalbant apie e, vadovų skirimą, Tai to, tokio ligmens darbuotojų skirimą reglamentuoja etikos principai ir todėl tokio ligmens darbuotojai negali atstovauti kitų interesų. Numatytos e, atitinkamų procedūrų pažeidimų nagrinėjimo tvarka ir Taip pat yra numatytos nuostatos dėl mažų ir vidutinių įmonių atstovavimo ir jų dalyvavimo vald... valdomosiose tarybose. Dėkuoju komisarė, ponas Grygė. Ačiū pirmininkė. Parlamentas ir komisija draugė e, reiškia susirūpinimą, bet e, pernelyg legalistinis požiūris čia e, neatneša nieko gero, kalbant apie bendrosios technologijų iniciatyvos darbuotojų atranką. Mes turime užtikrinti, kad dauguma iš tų vadovų nebūtų iš tų bendrovių, kurios e, veikia e, BTI. E, bendras biudžetas yra 470 milijonų eurų. E, bet jeigu pažiūrėsime, tai e, labai nedidelis vadovų skaičius e, ateina iš vidutinių ar smulkių įmonių. Taigi, tas legalistinis požiūris prieštarauja jūsų pateiktam paaiškinimui, todėl komisija turėtų atidžiau stebėti atrankos procedūrą. Kolegos turbūt e, žino, kad papildomam klausimui paprastai skiriama tik pusę minutės. Bet e, dabar žodis komisarai atsakyti. Žinoma, aš būsiu pasirengusi e, atidžiau stebėti, kaip jūs prašote. Šį reikalą reikėtų pasakyti, kad veiklos išlaidos iš dalies yra padengiamos E, pramonės įmonių, kai kalbame apie bendrosios technologijų iniciatyvos veiklą. E, na, o gairėse, e, pagal kurias skiriami direktoriai, yra numatyti atitinkami saugikliai. Pramonės dalyvavimas, galbūt verta tai paminėti, yra dviejų tipų. E, vienas e, iš e, trijų atrankos komisijos narių yra iš pramonės, o paskui yra motininės įmonės du atstovai, konsultacinėme komitete be balsavimo teisės yra vienas narys ir šeši yra e, iš komisijos e, aukštų pareigūnų tarpo. Ir iš tikrųjų e, e, vienoje e, bendrosios technologijų iniciatyvos grupėje e, kol kas e, vadovas yra iš e, mažų ir vidutinių įmonių. Bet savaime suprantame, kad, kaip iš pradžių sakiau, e, e, ir su džiausmu elgsiu taip, kaip prašė parlamento narys. Tai yra atidžiai stebėsiu, kaip vystosi reikalai šioje srityje. Dėkoju, e, mėly kolegos, dabar periname prie 16 klausimų. Jį pateikė ponė Seničin. Kalba eina apie ES prisijungimą prie ES konvencijos. <clears throat> Ir į šį klausimą atsakys pana Šemeta, tada, kada jisai ateis į savo vietą. Kai tik būsite pasirengęs, ponė komisarė, prašom, žodis jums. E, Gerbimoji e, parlamento nari, ES prisijungiamas prie Euros e, žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių konvencijos nepaveiks to, kaip Europos žmogaus teisų teismas e, priima sprendimus e, ir kaip valstybės narės juos vykdo. Tai reiškia, kad prisijungimo susitarimas e, užtrauks prievalės pagal konvenciją ir papildomas protokolas E, bus taikomas e, tik tai tada, kai bus kalbama apie sąjungos institucijų veiksmus, bet ne e, valstybių narių institucijų veiksmus. Nėra planų sukurti ES mechanizmą tokius sprendimus stebėsinai, nes tam nėra teisinės bazės, teisinio pagrindo. Iš tikrųjų, Lisabono sutarties devintasis protokolas reikalauja, kad prisijungimas nepaveiktų ES kompetencijų, jos institucijų e, galių ar e, santykių e, tarp valstybių narių ir konvencijos. Tai kalbame, čia kalbame tik tai apie materialinių prievalių taikymo sritį. Thank you, Commissioner. The... Dėkoju komisijos nario. Dabar ponė Senšin turi galimybę užduoti papildomą klausimą. Dziękuję bardzo. Ačiū. Noriu padėkoti komisijos nariui už atsakymą. Deja, tai nėra tenkinantis atsakymas, tai nėra mane tenkinantis atsakymas. kontrolė arba e, Europos žmogaus teisų teismo sprendimų įgyvendinimo užtikrinimas yra būtinas, nes valstybės narės vilkina tų sprendimų įgyvendinimą. Savo klausime aš klausiau apie Europos žmogaus teisų teismą. Konkretų sprendimą e, liečianti kryžių, nukryžiuotojo pakabinimą mokyklose, klasėse ir taip pat Lenkijoje mokyklose dėstymo metodiką. Pone Senišin, komisijos narys išklausė jūsų papildomo klausimo ir dabar atsakys jį, prašau. Um, I will try to, uh, to answer the question. Uh... Pamėginsiu atsakyti į klausimą. Kai valstybės narės veikia laik, pagal ES teisę, jos privalo laikytis ES žmogaus teisų konvencijos ir ašu, jos pagrindinių teisų hartijos ir ES teisės nuostatų. Dėl šių pažeidimų gali būti dėl teisės aktų pažeidimų gali būti pradėta pažeidimų nagrinėjimo procedūra ir tos bylos svarstymas e, e, vyksta Europos teisingumo teisme pagal 58 straipsnį. Tačiau tai yra vienintelė procesinė priemonė, kurią turi ES, siekdama užtikrinti, kad valstybės narės vykdytų savo įsipareigojimus pagrindinių teisų srityje. Kuomet valstybės narės uh, valstybių narių veiklai ne, netaikoma ES teisė, tuomet yra, galioja kitos sutartys žmogaus teisės ir tie tarptautinės sutartys. Ir Europos sąjungai niekas nekliudo stebėti, kaip valstybės narės vykdo ne tik ES teisę, bet taip pat kaip ir joms sekasi gyvendinti Europos žmogaus teisų teismo priimtus sprendimus. First, Yra du papildomi klausimai, užduosime juos e, vienas po kito, po 30 sekundžių. Mm, pirmiausia, ponė Utinger. Dėkuoju, mm, ponas pirmininkė. Komisarė, mm, esu tikra, kad komisija dėrėsis ES įstojant ar prisijungiant prie konvencijos. Ir vienas iš e, svarbiausių klausimų yra e, santykis tarp Tarptautinių žmogaus teisų teismo ir e, Europos teisingumo teismo. E, ką Jūs pasakytumėte apie e, teisingumo teismo teisę vieninteliam interpretuoti ES teisyną? Aš manau, kad prisijungimas prie konvencijos neturi prasmės, jis kertasi su šeštuoju septintuoju e, sutarties e, straipsniu. E, septintajame straipsnėje sakoma, kad valstybės narės neturi laužyti žmogaus teisų. Mes turime sistemą, kuri leidžia stebėti vieni kitus. Ir todėl uh, komisija neturėtų būti pernelyg silpna, e, stebėdama žmogaus teisų pažeidimus valstybėse narėse. Uh, uh, well, the... Panas komisarė, žodis jums. Na, iš tikrųjų, darybas turėtų užtikrinti, kad e, turėtų e, būti e, iš ankstinė e, vidinė kontrolė, kurią vykdytų e, Teisingumo teismas per savo prejudicinius sprendimus. Tačiau ES teisingumo teismas e, neturėjo progos e, pasisakyti dėl šio akto sudėdimumo su e, žmogaus teisų konvencija. Iš tikrųjų, žmogaus teisų e, teismo pasisakymas e, dėl tokios dorinumo turėtų patikrinti, kaip valstybių narių teisė e, turėtų būti taikoma šiame kontekste. Pirmininkas, aš suprantu, ką Jūs norite pasakyti, bet ko gero šiandieną E, platesnio e, atsakymo mes neturime reikalauti. Gal aš galėčiau užduoti dar e, papildomą klausimą, sako baronienė Latford. Tai kaip atsižvelgiant į jūsų atsakymą turėtume žiūrėti į šeštą ir septintą straipsnį? Uh, so could, uh, could that... Galėčiau jūs tik informuoti, kad uh, Europos taryboje dirbama uh, E, siekiant e, patobulinti e, žmogaus teisų teismo sprendimų įgalių įgyvendinimą. Tikėkime, kad tai ilgai neužtruks. Ačiū komisijos nariui. Periname prie 17 pono Papanikolau klausimo ir vėl žodį suteikiu komisijos nariui šiemetai. Uh, honorable member, uh, Gerbiamas parlamento nary, noriu patvirtinti, kad komisija praeisiais metais tarybai pateikė pasiūlymą dėl sutarties tarp ES ir bei valstybių narių bei Lichtensteino kunigaikštystės dėl kovos su sukčiavimais ir kita neteisėta veikla ir dėl keitimosi e, finansinė, in, mokestinė informacija. Be to, Komisija patikė tarybai manda, projektą dėl mandato pradėti dėrybas su Andora, Monaku, San Marinu ir Šveicarija šiais klausimais. E, susitarimo su Lichtensteinu projektas bei dėrybinio mandato projektas dabar yra taryboje nes yra peržiūrėjami susiję dokumentai dėl ES e, indėlių direktyvos. Aš manau, kad šie susitarimo projektai ir tas mandatas neturėtų tapti e, indėlių direktyvos peržiūrėjimo įkaitų, nes mes siekėme užtikrinti geresnę kovą su sukčiavimais, kuomet yra dar svarbesnių, skubesnių siekių šioje srityje komisija turi informacijos apie svarbiausias pagrindinės trečias, trečiasis šalis, kuriuose yra kuriamos. E, kur, kurios yra pasirenkomos siekiant iš, išvengti mokesčių, kuriuose steigiamos offshore'inės įmonės. Manau, kad mano minėti susitarimai turėtų patobulinti tokios, tokio pabudžio informacijos srautą. Tai yra priemonės leidžiančios užtikrinti gerą valdyseną mokesčių srityje, kur yra paremta trimis principais skaidrumu, keitimis informacija ir sąžininką konkurenciją mokesčių srityje. Šios politikos tikslas yra ne mm, imtis priemonių prieš pačias erdves, kur netaikomi mokesčiai, bet siekti bendradarbiauti, bendrais, remiantis bendrais principais ir skaidrumu. Ekofinas pritarė šiems principams ir pripažino būtinybę Uh, užsimti jų sklaidą kiek įmanoma plačioje geografinėje, platesnėje geografinėje erdvėje. Susitarimo su Lichtensteino kunigaikštystė projektas ir kitų susitarimų projektai yra tokio nuseklaus ES požiūrio pavyzdys. Tai yra daugia šalis formas leidžiantis keistis informaciją e, tarp visų šalių ir tai turėtų leisti visoms ES valstybėms ir ES veiksmingiau kovoti su mokesčių vengimu ir sukčiavimais. ES turėtų daryti daugiau, užtikrindama savo skaidrumo politikos sklaidą, siekdama sąžiningos konkurencijos mokesčių srityje. Visų šių tikslų siekiame tokiamis iniciatyvomis, pavyzdžiui, kaip e, stiprindami administracinį bendradarbiavimą, rengdami Elgesio kodeksą dėl įmonių apmokestinimo taip pat e, bendradarbiaudami su besivystančiamis valstybėmis dėl tinkamos valdysenos sklaidos mokesčių srityje. Taip pat per santykius su trečiosiomis šalimis. Komisija taip pat yra labai aktyvi ir daugia su valstybėmis narėmis tarp, ir tarptautinėmis organizacijomis tokiomis kaip EBPO pasaulinėme informacijos pasikeitimo forume bei e, tarpininkų peržiūros kontekste. Pone Papanikulų, pusę minutės turite. Ačiū labai, pane komisijos nariai. Išklausęs jūsų atsakymą galiu pasakyti, kad valstybės e, narės naudodamosios jūsų peržiūros mechanizmais vis dėlto negali išspręsti atsiradusių problemų. Ir toks mokestinis sukčiavimas stabdo tolesnę valstybių narių plėtrą, nes atsiranda kapitalo srautų, kurie nuteka nepaimant iš jų mokesčių. Mes nesame japonai ar amerikiečiai, mes neturime tokių stiprių taisyklių ir taip jau yra, kad mokesčių urojaus šalis tampa labai patraukliomis. Tiesa, tos griežtos taisyklės tiesiog netaikomos tose valstybėse, kuriuose nėra priežiūros. Kokia yra stra komisijos strategija, kokių žingsnių ji ketina imtis? Kaip jūs į komisijos narį gal galėtumėte atsakyti šį klausimą? Well, uh, all, that... Norėčiau visų pirma pasakyti, jog derantis su trečiosiomis šalimis, būtent tomis, kurias minėjau, deramis 27 valstybių narių vardu ir tai taikomas daugia šalis požiūris dėrybose dėl klausimų susijusių, pavyzdžiui, su mokesčių vengimu. Ir jūs klausėte, uždavėte tikrai įdomų klausimą. Ir noriu pasakyti, kad mes svarstome, nagrinėjame įvairiausias galimybės, e, svarstome įvairius galimus mokesčių vengimo būdus ir jūs teisingai pažymėjote, kad mokesčių na, tie, kurie vengia mokesčių, prisitaiko prie mūsų kontrolės sistemų pokyčių. Ir būtent todėl dirba Elgesio kodekso rengimo grupė. Ir joje mes domimės, bandome jos pasiūlymus taikyti ne tik valstybių narių lygmenių, bet taip pat skatinti ir trečiasias šalis diekti tuos principus to elgesio kodekso principus pas save. Nes taip užtikrintume pažangą e, kovos su mokesčių vengimu srityje. Ir yra du papildomi klausimai pono Zemkos ir pono Kelly. Prašau, pone Zemka. Otóż ja mam następujące pytanie do pana. Mm, z tego... Turiu štai kokį klausimą. Iš to, ką jūs pasakėte, aiškėja, kad e, yra geras planas, bet taip pat yra ir valstybių narių grupė, kuri jį blokuoja. Aš suprantu, kad negalite jų įvardinti, bet gal galite pasakyti, kiek valstybių narių prieštarauja ir kokie yra jų argumentai. E, kiek suprantu, turėtų tie argumentai remtis kažkokią e, esmę, būti esmingi. Panas Kalė. klausiausi e, šį rytą pasisakymų, kad ES turėtų būti panašus, e, e, panašios taisyklės kaip Norvegijoje ir Šveicarijoje. Ar nemanote, kad ir ES turėtų būti panašus sustarimai ir galimybė geriau nebūti ES nare. Dėkoju. Kalbant apie susitarimus, ES susitarimus, tai yra dvi valstybės narės, kurios vis dar laikosi politinės išlygos dėl šio pasiūlymo jie norėtų pažvelgti į šį klausimą laikydamėsi e, tokio bendro požiūrio, e, susėdami pasiūlymus dėl e, santaupų direktyvos, tarpusavio bendradarbiavimo pasiūlymo ir taip pat pasiūlymą susijusi su dėryba, e, dėrybomis su e, e, trečiosiamis šalimis. <clears throat> tai yra problema, kurią mes sprendžiame ir pirmininkaujantį Belgiją šį klausimą laiko savo pirmininkavimo prioritetu. Aš tikiuosi, kad šioje srityje pavyks pasiekti pažangos. Aš labai atsiprašau, bet antrojo klausimo pradžia nebuvo visiškai aiški. E, ponas Keli, galbūt dar kartą labai trumpai e, pakartotumėte savo klausimą. Na, e, klausimas štai koksai. Šiandieną vienas iš Britų parlamentarų pasakė, kad visai būtų nebloga būti ne ES nare ir laikytis tokių pat taisyklių kaip Norvegija ar Šveicarija. Ar komisaras sutiktų? su tuo, ypatingai galvojant apie tai, ką sako ponas Papa Nikolau savo klausime. Nes dabar e, e, šalis, kurios nėra ES narės, kaip Šveicarija ir Norvegija, turi šio prasme tam tikrų pranašumų. Na, aš nenorėčiau e, komentuoti uh, to, ar Britanija būtų geresniai padėti, jeigu ji būtų už ES ribų, e, paliksime tai e, tų, kurie tokias pastabas pasakė, e, nuomoniai. Tačiau, kai kalbame apie tokią neigiamą konkurenciją, mokesčių srityje, mokesčių vengimą, sukčiavimą, mokesčių srityje, tai dėrybų procesas su Norvegija vyksta E, šioje srityje yra rimtos pažangos ir aš tikiuosi, kad mes e, galėsime pasiekti sutarimą su, su Norvegija dėl tų konkrečių dalykų. <clears throat> Kaip aš jau sakiau savo įžangoje, mes kreipėmės į tarybą prašydami e, įgaliojimų dėryboms dėl panašaus sustarimo su Šveicarija. Tačiau padėtis dabar tokia, kad mes e, dirbame ties dabartiniu paketu, į kurį įeina trys direktyvos. Uh ir tik tai, kai e, bus išspręstas problemas e, susijusias su šiuo paketu, tai yra, e, kalbant apie darybas su Lichtensteinu, tik tai tada prašysime įgaliojimų dėryboms su Šveicarija ir kitomis ne ES narėmis. Bet jau ir dabar su Šveicarija dirbame kartu E, bandydami e, susitarti dėl Elgesio kodekso e, verslo apmokestinimo srityje ir neseniai taryba paprašė mūsų pradėti dialogą su Šveicarijos valdžios atstovais apie jų nuomonę apie Elgesio kodekso principų taikymą Šveicarijoje. Komisija jau pradėjo tokį dialogą pereitą savaitę ir e, kažkada ateityje galėsiu Jums papasakoti apie pasiektą pažangą. Uh, Einame toliau. Ir klausimai poniai Georgievai. Ne, pono Ziobro Klausimas numeris 18 buvo atsiimtas. Ir dabar perinėme prie 19 klausimo, kurį uždavė ponas Posaltas. Ir atsakysi šį klausimą ponas Fiulė. Malonu Jūs matyti, ponė Fiulė. kadangi kiekvienam komisijos nariui numatyta 20 minučių, tikiuosi, kad ponas Fiulė atsakys į bent keturis ir baigsime 22, 19. Pone Fiulė, kai, esat, kai būsite pasirengęs, prašom. Much, uh, Ačiū pirmininkė. Europos komisija žino apie neraminančias neraminančią padėtį e, pietų Serbijoje, ypač prieševo slėnyje. Istoriškai ta, tas regionas yra menkiausiai išsivystęs ir skurdžiausias Serbijos regionas. Komisija e, nuo 2000 metų Serbijai suteikė ženklę finansinę paramą. Jos tikslas sumažinti pietų Serbijos atotrukį atsilikimą nuo likusios šalies kalbant apie e, viešasias paslaugas, gyvenimo sąlygas bendrai ir užtikrinant, kad tas regionas vaidintų visą teisį vaidmenį savo valdyme, investicijose ir teisės aktų gyvendinime. Kalbant apie tarp valstybinį bendradarbiavimą bei e, paramo, pasirengimo stojimui paramos instrumentą apie kurį ir klausima šiame klausime, daug kas priklausys nuo susijusių partnerių santykių, o tuo tarpu ES toliau skatins įstatymo viršenybę, infrastruktūros kūrimą ir vietos transporto sklaidą šiame regione. Ka, priemonės, kurias pasitel, pasitelkiamas yra į Juleks misiją Kosove, bei taip pat e, m, programos pasirengimo narystiai, pas, programos skirtos Serbijai ir Kosovui. Kalbant apie Makedo, apie Kosovą, 2009 komisijos pranešime buvo nemažai pasiūlymų, kuriuos bendrųjų reikalų taryba, kurių prašė bendrųjų reikalų taryba. Ir todėl Kosovas gaus naudos, tiesiog nesulos iš ES teikiamų finansų tarp valstybinio bendradarbiavimo projektų jau šių metų antroje pusėje. Komisija e, mobilizuos IPA komponentą Kosovo ir Albanijai bei Kosovo bei būsės Jugoslavijos Republikos Makedonijos bendradarbiavimo projektams 2010-aisiais. Mes rengėmės imtis Kosovo ir Jotkalnijos projektų kitais metais. Komisija stebi, kaip įgyvendinami projektai šioje srityje per struktūrinį dialogą su valdžia bei per bet rengiant metinės ataskaitas, kita tokia ataskaita turėtų pasirodyti 2010 lapkričio mėnesį. Ačiū. Ačiū. Pone Poseltai, prašau. Pone komisijos narė, ačiū labai už gerą atsakymą. Jūs e, pats e, esate iš pavyzdinio regiono. Aš galvoju, kad Kadangi tose regionuose sienos dar netidarytos, turėtume suintensyvinti, sustiprinti galimybę kirsti sienas atitinkamose regionuose. Turime suteikti galimybę žmonėms e, pasirinkti artimesnę ligoninę, plėsti švietimo galimybės, nes žmonės ten tikrai labai labai kenčia. Thank you, Dėkuoju. Ponas komisarė, žodis jums. Dėkuoju. Pirmininkė, iš tikrųjų, e, šiame regione tai bus vienas iš mano prioritetų. E, neturėjau laiko plačiai pakalbėti apie regioninio bendradarbiavimo svarbą e, šiame konkrečiame regione. Problema, kurią jūs minite, iš tikrųjų jau buvo aptarta konsultacijose su regioninio bendradarbiavimo taryba ir e, bus aptariama Sarajevo konferencijoje. Taigi e, šis klausimas e, išliks vienu iš mano prioritetų ir aš tikiuosi, kad regioninis bendradarbiavimas padės išspręsti šias problemas. Dabar du papildomi klausimai ir pirmiausia, ponas Tuntis. Dėkoju, pirmininkė. E, ponas komisarė, e, jūs žinote, kad Kosove e, susidarė labai įtempta padėtis pereitą penktadienį į serbų demonstrantus buvo mesta granata, jie protestavo prieš e, Mitrovicos e, valdžios veiksmus. E, mes taip pat e, matėme, kad Hagoje neseniai prasidėjo teismo procesas, taigi ar e, tų valdžios įstaigų atidarimas nėra provokacinis veiksmas. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Pasienio bendradarbiavimo klausimas yra labai svarbus. Noriu padėkoti komisijos nariui už atsakymą. Tačiau noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad neturėtume toleruoti to, kaip kla, suformuluota klausimo tema. Nes mes kalbame apie buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją Taip vadinasi ši šalis. Jūs tikriausiai žinote, kad ir dėrybos vyksta su buvusia Jugoslavijos valstybė Makedonija ir Graikija. E, negalime oficialiuose diskusijose vartoti kito vardo. Panas komisarė, ar norėtumėte čia sureaguoti ir galbūt atsakyti? Dėkoju už suteiktą galimybę man pasirinkti. Uh, E, beje, <clears throat> kalbėdamasis e, su premjerais Gurevskiai ir Papandrėjau, e, galėjau patvirtinti, kad, kad ta problema, iš pokalbių su jais galiu patvirtinti, kad šios problemos sprendimas pasistumėjo į priekį ir kad abi e, šalis pasinaudos e, galimybę e, šią problemą išspręsti ir tai leis tai šaliai skopliai pradėti asociacijos dėrybas. Dabar grįžtant prie pirmojo klausimo. Prieš porą savaičių lankiausi Kosovo šiaurinėje dalyje Ten kaip tik e, atidariau ES e, kai kurias įstaigas ir e, kalbėjosi apie tai, ką galėtume daugiau nuveikti Kosovo piliečių labui ir žinoma kitų šalių regione piliečių labui. Ką turėtume nuveikti, kad nebūtų E, kažkokių izoliuotų vietų, kuriuose piliečiai neturėtų visiems prieinamų galimybių. Bet reikia paminėti, kad e, iki tarptautinio baudžiamųjų e, bylų tribunolo sprendimo neturėtume imtis kokiu nors veiksmų, kurie galėtų uh, E, padidinti įtampą. Ir e, ponia Ashton, po to tragiško incidento, kurį jūs minėjote, e, e, telefonu kalbėjusi su vadovais tiek Prištinoje, tiek Belgrade ir paragino juos ir toliau e, laikytis e, atsargios e, politikos. E, mums kaip tik artėjant prie tarptautinio baudžiamųjų teismo e, te, tribunolo e, sprendimo. Pirmininkas Teo Karus, kito klausimo autoris nėra. Jis atkanta, periname prie 21-ojo pono Huntis klausimo. Komisarė, žodis jums. Kaip busite pasirengęs? Please carry on. Thank you. Thank you uh, much, Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija akcentuoja visais lygmenimis ir kiekviena proga paragina Turkiją visiškai gyvendinti papildomą asociacijos sustatymo protokolą ir pašalinti visas kliūtis laisvam prekių judėjimui, skaitant ir apribojimus tiesioginiams transporto uh, E, prieigoms į Kiprą. Komisija remiasi 2005 tarybos deklaraciją ir jos principų įgyvendinimą peržiūrės metinėje ataskaitoje. Bus parengta veiksminga bešališka pažang... ataskaita dėl pažangos arba dėl pažangos nebuvimo, kai buvo padaryta praėjusiais metais ir anksčiau. Tuo pagrindu, pirmininkas, ponė Poseltai ponia Poseltai, sako pirmininkas, ar mm, galėtumėte nusimti ausinės, kai ginčytės, nes jūsų balsas girdisi labai garsiai. Jūs trukdote komisijos nariui kalbėti. Ačiū pirmininkė. Noriu pakartoti paskutinį sakinį. Taigi tuo pagrindu taryba galės įvertinti situaciją ir padaryti atitinkamas išvadas. Ačiū. Visų... Dėkui. Pone Čiuntis, jūs turite žodį pusiai minutės užduoti klausimą. Ačiū pirmininkė. Komisarė, noriu padėkoti Jums už atsakymą. Noriu žodį papildomą klausimą. Neseniai padarytame pareiškime Kipro Respublikos vadovas kalbėjo apie naujos prieigos galimybę per Famagustos uostą, nes jis mano, kad tas uostas gali būti panaudotas ir panaudotas prižiūrint Europos Sąjungai. To panašus pasiūlymas buvo patiktas prieš porą metų ir jungtinės tautos tam pritarė. Kokia yra jūsų nuomonė reakcija į tai? Ačiū, komisarė. Uh, there are a number of the issues which are on the table sus, yra susiję keletas klausimų ir jie yra svarstomi, bandant rasti visapusišką Kipro klausimo sprendimą. Komisijos vaidmuo yra visiškai aiškus šiuo atveju. Mes ne tik palaikome šį procesą, kuriam vadovauja jungtinės tautos, mes palaikome abu bendru, abiejų bendruomenių lyderius ir mes remiame šio klausimo sprendimo ir komisijos pirmininko pasiuntinys taip pat dalyvauja diskusijose, skatina dėrybas dėgiant ES priemonės. Yra kitų dalykų, kur, apie kuriuos kalbama, tačiau kurie nėra svarstomi dėrybose, bet tai jie yra susiję. Vienas iš tų klausimų, viena iš tokių dalykų jūs ir paminėjote. Komisijos vaidmuo yra paraginti abi pusės bei kitas suinteresuotas susijusias valstybės padaryti viską, kad būtų surastas sprendimas būti kūrybingoms ieškant tokio sprendimo. E, o jeigu kūrybingumas ieškant sprendimo reiškia kad komisija turi ką patikti pasiūlymų, mes tai ir padarysime. Nes kitais, kita vertus, ta, tas klausimas, kurį jūs minėjote, bus sprendžiamas dėrybų kontekste, ieškant visapusiško to klausimo sprendimo. Pirmininkas, prieš sutikdamas žodį ponui Keli dėl papildomo papildomų klausimų, noriu pakartoti, kad mes turime baigti 20.30. Ne tik dėl to, kad taip numatyta darbo tvarkė, bet dėl to, kad vertėjai turi turėti laiko pavakarieniauti prieš pratesdami darbą 21 valandą. Toliau bus klausimai ponui Dekuhtui pras, jam klausimus pradėsime 20.15, tačiau jam patikti klausimai 20, 21, 24, 25 yra nepriimtini. Pradės ponas Deguftas nuo antrojo klausimo, kurį uždavė ponas Tarabela. Pono Kraulio klausimas. Mes, e, mūsų neinformavo apie tai, ar kas nors e, pavaduoja pona Kraulį, todėl iškart perimsime prie pono Hauvito užduoto klausimo. Pone Galageri, aš paprašysiu, kad kas nors iš darbuotojų su jumis pasišnekėtų. Pone Keli, jūsų antras paskutinis papildomas klausimas. Pone Maginės, dėl posėdžio veikimo tvarkos. Um, Pirmininkė, nebent jūs galvojate, kad aš ar kiti kolegos užduodame netinkamus klausimus, kad jie nepriimtini, galbūt dėl to, kad jie įtraukti į darbo tvarkę ketvirtadienį, e, bet aš vis tiek <clears throat> pasakyčiau, kad jie yra, e, jie yra svarbus, nes aš jau daug laiko e, keliu Merkosur e, problemą. Aš norėčiau, kad būtų užprotokoluota ir būtų paaiškinta, kodėl iš klausimų valandos šie klausimai buvo išbraukti. Ponas Nikolsen, e, žinau, kad laiko nedaug, bet pasakysiu, kad visiškai pritariu tam, ką ką tik pasakė kolegė. Tikrai esu supykęs dėl to. E, žinau, kad reikia laikytis taisyklių, bet klausimas labai aktualus, nes e, ir, ir todėl būtent šį vakarą reikėtų jį ir spręsti. Na, aš e, tik norėčiau pasveikinti Jūs su tuo, kad Jums pavyko juos įrašyti į darbo tvarkę ketvirtadienį. Jūs turėsite galimybę daug plačiau padiskutuoti apie tai. E, bet dabar e, suteiksiu žodį ponui Galahirui. Dėkuoju, ponas pirmininkė, mano biuras mane informavo, kad e, aš e, perimsiu pono Kraulio klausimą. Pirmininkas, e, labai atsiprašau, bet ponas Kraulis mūsų apie tai neinformavo, bet dabar palaukime, pažiūrėsime, kaip viskas vystosi. Dabar paskutinis papildomas klausimas jį užduos ponas Keliai, klausimą uždavė ponas Čiunta. Norėčiau paklausti, ar komisija nenorėtų sugrįžti prie mano klausimą apie e, Kipro turkų sportininkų situaciją. Galbūt e, Olimpinė taryba galėtų čia įsikišti ir palengventi jų dalę. Dėkui žodis komisarai. Ačiū. Dėl šio konkretaus klausimo, ponas pirmininkė, turiu pasakyti, kad e, e, Kipro turkų e, sportininkų ir sportininkių diskriminavimo klausimą reikėtų spręsti dviejų bendruomenių dialogų būdu. ES čia neturi kompetencijos kištis. E, ši apgailėtina situacija kyla dėl to, kad apskritai Kipro program, e, problema nėra išspręsta ir e, e, ji turėtų būti sprendžiama pasiekiant visą apimantį susitarimą dėl Kibro, Kipro. Galiu pridurti, kad e, Kipro turkai, sportininkai turėtų turėti galimybę apsispręsti, kuriai sporto asociacijai priklausyti, bet tai yra e, Kipro bendruomenių dialogo dalis. Perėsime prie 22 e, klausimą. Jį patikė ponas Mitchell apie artimųjų, taikų, artimųjų rytų taikos procesą. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos e, Sąjunga yra svarbi veikėja artimų rytų taikos procese tiek politinė prasme, tiek praktinė prasme. Politinėme lygmenyje ES vaidmuo paremtas stipriais dvišaliais e, santykiais su visais partneriais šiame svarbiame regione. ES kaiminystės politika yra numačiusi stiprinti šios dvišalius e, santykius, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės poreikius. ENP, Europos kaiminystės politikos priemonė, tapo puikia platforma e, svarbioms diskusijoms, svarbiomis e, temomis susijusiamis ir su artimų rytų taikos procesu. ES šią priemonę naudojosi susitinkant su Izraeliu ir Palestina, kalbantis apie įvairius aspektus. Politinės temos, diskusijos apie specifinius žmogaus teisų pažeidimų atvejus, mūsų teikiama pagalba ir kitos temos. Kiekvienu atveju Europos kaiminysės politikos priemonė padėjo sutelkti reikiamą informaciją ir keistis nuomonėmis. Politinėme lygmenyje Europos Sąjunga teikia svarbę paramą šiam regionui dvišalių konsultacijų dėl Europos kaiminysės politikos priemonės rėmose. Pavyzdžiui, Europos Sąjunga yra svarbiausia e, pagalbos teikėja Palestinai, kuriant savo valstybę, e, remiant pabėgėlius e, artimuosiuose rytuose. Mes plėtojame tamprius dvišalius e, santykius, e, remdamiesi daugia šalių požiūrių į artimų rytų taikos procesą. Viduržėmio Jūros regiono šalių sąjunga atveria naujas galimybės e, taikos procesams šiame regione. Be to, ES kartu su JAF, Rusija ir jungtinėmis tautomis yra uh, kvarteto ketverto narė, kurio rėmose vyksta taikos darybos tarp Izraelio ir Palestinos. 2010 m. kovo 10 d. įvyko e, darybos, aptariant svarbiausias temas ir buvo priimtas sprendimas baigti darybas per 24 mėnesius. Panas Mičelovas. Ačiū komisijos nariui už atsakymą. Ar komisija nėra susirūpinusi tuo, kad vidurio rytų arabų valstybės pastoviai nesilaiko savo įsipareigojimų? Ir kad paskutinį kartą jos tai padarė praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje, kuomet ES mokesčių mokėtojai to pareikalavo. Kodėl tokie klausimai nekeliami? suprantu, padariau išvadą iš vystimosi komitete įvykusių svarstymų, kad nevyriausybinių organizacijų. E, nevyriausybinės organizacijos pasiekė sėkmės darydamos spaudimą Izraelio vyriausybei humanitarnės pagalbos srityje. Mes vienašališkai nieko nepasiekėme. Žinome, kokia bus baigtis. Visą laiką kalbame apie dviejų valstybių e, sambuvi ir e, kelio gairių planą. Uh, Ar, ar mums reikia kažkaip keisti komunikavimo politiką su izraeliečiais ir palestinos gyventojais regione? And let me start, uh, uh, honourable member, where you have uh, uh, ended. Uh, Aš pradėsiu nuo to, kur jūs, gerbiamas parlamento nary, uh, pabaigėte. Iš tikrųjų, mes maksimaliai turime e, panaudoti tuos kanalus, kuriuos turime ir ieškoti naujų, sprendžiant e, vidurio rytų taikos proceso problemas. E, tai yra e, ta sritis, e, kurioje aš labai artimai bendradarbiauju su Catherine Ashton, e, vyriausiaja įgaliotinė ir komisijos e, vicepirmininkė. E, aš labai tikiuosi, kad būtent čia e, pamatysime pirmuosius e, išorės veiksmų tarnybos e, veiklos rezultatus, e, kad ši tarnyba sugebės drauge sujungti į vieną bendrosios saugumo ir užsienio politikos, ir vystimosi politikos, ir humanitarnės politikos rezultatus žvelgdama e, į praeitį, e, aš didžiuojasi, kad ES yra viena iš didžiausių donorių e, tame regione, kad ji dabar skiria tą paramą valstybės kūrimo darbui E, kaip, kaip ir jūs, mane neramina, kad kitos e, šalys, tame tarp ir tame regione, nepakankamai prisideda prie mūsų pastangų. Dėkuoju. Um. Okay, please. Yes, sorry. If you heard what you, perhaps, perhaps, for the sake of good order, can I, Mr. Mitchell, would you mind Just... Ponas Mičelai, e, jeigu norite pasakyti, ką nors, tai įsijunkite mikrofoną. Na, buvo ir antra mano a, e, klausimo dalis. A, e, mes turėtume kitaip a, sugebėti nusiųsti savo signalą. NVO sugebėjo padaryti spaudimą, tuo tarpu mūsų spaudimo nesimato. Galbūt kitaip turėtume apie tai informuoti. Pone Pirminkė, gal pradžioje jau ir atsakiau į, e, į šį klausimą. E, aš iš tikrųjų pasakiau taip, to mums reikia. E, ir diskusijos su komisijos vicepirmininkė ir vyriausiai įgaliotinė apie tai, kaip geriausiai šiame regione mes galėtume E, sujungti išorės veiksmų tarnybas, kurie atsirado po Lisabono sutarties e, ir kitų tarnybų veiklą. Ponas Deivis, e, mūsų specialusis atstovas sukūrė tokį įspūdį, kad Izraelis šiek tiek liberalizavo gazas blokadą. Tuo tarpu jungtinių tautų atstovas mums sako, kad e, nors dabar į gazą leidžiama įvežti maisto e, produktus, e, žmonės neturi už ką juos pirkti, nes žmonės negali užsimti verslu, neturi darbo ir taip toliau. Pereitą mėnesį šis parlamentas ragino komisiją ir tarybą baigti vien kalbėti ir imti veikti per asociacijos susitarimą. Ne, Komisija turi galimybę daryti spaudimą Izraeliui, kada mes pamatysime veiksmus iš komisijos pusės, kad gazos blokada būtų baigta. Komisijos narys. Tiesą sakant, aš nesu tikras, kad e, asociacijos susitarimas yra geriausias metodas kurį panaudojant galima daryti kam nors spaudimą gerbiamasis parlamento narys žino, kad Izraelis norėtų modernizuoti santykius su, tarp Izraelio valstybės ir Europos Sąjungos į tą vadinamąjį aukštesnį statusą. Tačiau būtent dėl tų priežasčių, kurias jūs ir paminėjote, iš ES pusės atsakymas į šį uh, prašymą kol kas nebuvo teigiamas. Šiuo metu mums reikalingas politinis sprendimas dėl gazos izolacijos. E, e, Catherine Ashton, e, komisijos vicepirmininkė, kasdien dirba sprendžiant šią problemą. Aš pats buvau suplanavęs vykti į regioną artimiausiu metu, bet mes draugė su ponė Ashton sutarėme, kad e, visų pirma mes turime sutarti dėl veiksmų ir e, tik tada komisijai nuvykti ir e, pažiūrėti, ką geriausia galėtume nuveikti tam regionui, ko regionui labiausiai reikia ne vien tik tai humanitarnės pagalbos. Aš atsiprašau Atsiprašau, baroninės Latford, kuri išėjo iš posėdžių salės. Anksčiau sakiau jai, kad negalėsiu e, suteikti jai galimybės paklausti. Iš tikrųjų, būtume galėję tai padaryti, nes e, kol kas komisaro Degucht nėra salėje, todėl e, dabar pereiname prie 26 pono Černeckio klausimo. Jį e, pavaduoja ponas Losevičius. Taigi, e, ponė komisarė, gal galėtumėte atsakyti. Thank you, Ačiū, ponė pirmininkė. Pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms vertybėms bei demokratijos standartų laikymasis yra Europos kaiminystės politikos branduolys. Europos komisija stebi, kaip gyvendinami ES ir Gruzijos bei ES ir Azerbaidžiano veiksmų planai nuo 2006, kuomet tie veiksmų planai buvo pasirašyti. Ta stebėsena yra fiksuojama metinėje komisijos pažangos ataskaitoje, kurią mes parengėme kiekvieną pavasarį. Kalbant apie Azerbaidžianą, praėjusiu metu vertinimai E, akcentuoja netolygų, e, netolygę pažangą demokratizacijos ir žmogaus teisų srityje. Akcentuoja, pastebime teigiamus poslinkius, bet mes reiškėme susirūpinimą ypač dėl žodžio laisvės ir žiniasklaidos laisvės. Ir šiam vertinimui Europos parlamentas pritarė savo uh, 2009 m. gruodžio mėnesio rezoliucijoje. Gruzija. 2009-aisiais ši šalis pasiekė neblogos pažangos gyvendydama Europos kaiminystės politikos veiksmų planą, ypač įstatymo viršenybės užtikrinimo, teismų sistemos reformos, geros valdysenos ir kovos su korupcija srityse. Žmogaus teisų klausimai reguliariai svarstomi ES Gruzijos žmogaus teisų dialoge. Šio dialogo susitikimai jau įvyko 2009-aisiais, o šią savaitę dar vienas toks susitikimas įvyks Bilisija ir bus e, įvertinta pasiekta pažanga. Komisija stebi pažangą daroma abiejų šalių, ypač įsipareigojimą Europos tarybos ir ESBO priimtiems sprendimams. Europos komisija reiškia susirūpinimą Azerbaidžiano ir Gruzijos administracijai įvairiais ligmenimis dėl rūpimų klausimų. Pažanga įvertinama metinėse ataskaitose dėl veiksmų plano įgyvendinimo ir tose toms ataskaitoms šalis partnerės pritarė. Europos kaiminystės politikos partnerės per Europos kaiminystės instrumentą nuo kitų metų objektyviai ir bešališkai galės uh, an, pareikšti nuomonę dėl to, kaip sėkmingai yra įgyvendinamos bendros vartybės. Rytų partnerystė taip pat numato naują, naujų, naujus plataus užmojo sustarimus tarp ES ir šalių partnerių, tų šalių, kurios nori ir geba prisijimti atitinkamus įsipareigojimus, taip pat įsipareigojimus dėl valdysenos. Ačiū, ponia pirmininkė. Pone Vlosevičiu, jūs turite galimybę užduoti papildomą klausimą. Dziękuję, bar dziękuję bardzo za, e, za odpowiedź. Ačiū labai, ponia komisijos nariai Fulė, už jūsų atsakymą. Mano klausimas būtų štai koks. Ar yra numatyta galimybė paskatinti ar apdovanoti tas šalis. Galbūt galėtume pabrėžti, kad tie, kurie laikosi Europos standartų, turėtų būti apdovanoti už tai. Ačiū, komisijos narė. Um, Aš sutinku su tuo požiūriu, kad kaiminystės politika siekiama didesnių reformų ir kuo daugiau partnerės yra įsipareigojusios reformuotis, kuo daugiau um, komisija remia šalį, tuo geriau reformos yra įgyvendinamas. Jei pažvelgsite į valstybės nares, kurios dalyvauja rytų partnerystėse, tikriausia pastebėsite, kad ši politika iš tiesų veikia. Mes esame pasitelkę tas pačias priemonės - asociavimo susitarimą, ekonominės integracijos susitarimą, e, taip pat judumą skatinančias priemonės e, su vizų supaprastinimu susijusias priemonės. Su Tikriausiai pastebėsite, kad ekonominėse partnerystėse dalyvaujančių valstybių situacija yra kiek kitokia. Galėčiau mm, pateikti Moldovos pavyzdį. Pavyzdžiui, tai yra šalis, e, su kuria buvo pradėtos e, prisijungimo dėrybos. Tai yra šalis, su kuria prasidėjo dėrybos ir dėl vizų režimo supaprastinimo ir su kuria greitai pradėsime dėrybas dėl ekonominės integracijos susitarimo ir laisvosios priekybos susitarimo. Ačiū. You, Ačiū komisijos nary. Dabar perėsime prie klausimų ponui Deguhtui. Man labai malonu, kad pane Makovei galėjo prisijungti prie mūsų ir mes dabar pradėsime. Pono Tarabelo. Tarabelos nėra, jo klausimas atkrenta, tačiau yra bendras atsakymas į pono Tarabelos ir ponios Makeven klausimą. Taigi, ponio Degucht, žodis jums. 32 ir 33 klausimai. Mr. Chairman, uh, fair trade type schemes or... Dėkuoju, uh, ponas pirmininkė. Tos uh, sąžiningos prekybos taisyklės. Uh, jeigu jas taip vadintume, iš tikrųjų suteikia e, vartotojams daugiau galimybių pasirinkti. Svarbus dalykas, kad jos e, nėra vyriausybinės. Kaip komisija savo komunikate 2009 metais pareiškė, nereikėtų e, kištis į dinamišką tokių sistemų veikimą. Aš e, pripažįstu, kad jos e, veda prie tam tikros maišties vartotojų protuose. Todėl e, iš tikrųjų pareikalauta, kad būtų pateikti paaiškinimai dėl tų e, sistemų ir schemų funkcionavimo. E, Europos komisija E, pavyzdžiui, komisaras Stojani ir Barnyje e, tarnybos e, dirba ties pirkimų klausimais, kiti komisarai užsieima kitais šios problemos aspektais. Bandoma užtikrinti, kad Europos komisijos požiūris bus, nu, būtų nuoseklus Ir nuo 1900 e, metų e, bandoma išlaikyti vieną liniją. E, aš perėmiau šį klausimą iš anksčiau dirbusią komisaro ir bandau užtikrinti nuoseklumą. Dėkuoju, ponė pirmininkė ir ponė komisarė. Džiaugiuosi, kad jūs ketinate koordinuoti veiksmus. Nežinau, kiek artimai jūs bendarbiavote su mm, E, komisaro Barnyje dėl e, vadinamųjų sąžiningos priekybos pirkimų. E, bet vis tik atrodo nėra nuosiklumo jūsų darbe. Ar visos tarnybos dirba vienoje darbo grupėje, ar jūs turite tam tikras sąsajas tarp skirtingų grupių, kaip tai veikia praktikoje? Ponas pirmininkė, e, visa tai, e, žinoma, vyks e, tarp tarnybinėme lygmenyje. Mes užtikrinsime gerą koordinavimą su kitais komisijos nariais ir užtikrinsime, kad 2009 m. komunikato pagrindu tas darbas bus vykdomas koordinuotai. Ir žinoma, tiesiogiai palaikysiu dialogą su savo kolegomis komisarais. Dėkoju mm, už glaustą atsakymą, ponas komisarė. E, kitas klausimas atkrito, bet aš turiu pono Howard klausimą, jeigu galėtume, gal, galėtumėte greitai atsakyti. Aš jau seniai sakiau, kad turėtume baigti darbą pusę devintos. E, E, kadangi reikia steigti galimybę ir vertėjams pavakarieniauti. Dabar, ko gero, 35 draugės su 36 klausimais. Iš tikrųjų, panas pirmininkė, tik trumpai galėsiu atsakyti. E, ši problema reikalauja platesnės diskusijos. E, dėrybos dėl laisvos priekybos susitarimų su Kolumbija ir Peru iš tikrųjų baigėsi, bet E, formaliai susitarimai nėra parafuoti. E, techniškai reikia e, teisiškai peržiūrėti tuos dokumentus, kad angliški ir ispaniški jų variantai būtų tapatus. Kai tai bus padaryta, komisija pateiks juos tarybai. Laisvosios prekybos sutartys po to, kai taryba nuspręs juos pasirašyti, bus perduoti Europos parlamentui. Dabar nuspėti tikslę datą sunku, bet tikriausiai tai bus 2011 m. antroje pusėje. E, klausimas e, taip pat e, yra apie kitus galimus susitarimus Ir komisija išanalizuos šią problemą, atsižvelgdama taip pat ir į naują kompetencijų pasiskirstimą e, po Lisabono sutarties e, įsigaliojimo. E, taip pat turiu patvirtinti, kad naujieji sustarimai su Peru ir Kolumbija turi taip pat ir atitinkamus straipsnius dėl žmogaus teisių, pagal juos numatoma e, užšaldyti prekybos santykius be iš ankstinio įspėjimo E, pasiūlius komisijai arba ES vyriausiai įgaliotiniai e, pagal 218 straipsnio 9 dalį. E, tai, kad žmogaus teisės ginantis straipsnis buvo įrašytas į dokumentus, buvo perduota INTE komitetui. Dabar yra e, du papildomi klausimai. Pirmiausia, ponas Howitt, paskui ponas Martin. Ačiū, ponė komisarė. Noriu e, paklausti, ar jūs žinote apie nutekėjusius e, Kolumbijos žvalgybos tarnybos dokumentus, kurie atskleidžia, kad buvo vykdota potencialiai neteisėta žvalgybos institucijos veikla ES teritorijoje ir tai vykdė vyriausybinės organizacijos. Prie. Buvo veikla prieš nevyriausybinės organizacijas, kurias veikia gera valia. Ar tai yra, jei tai yra aktuali ir rimta informacija, reiktų ją ištyrinėti, ištirti. Jei ji yra neaktuali, kaip tuomet toliau vyks darybos dėl e, prekybos, laisvos prekybos starties su Kolumbija. Ačiū. Pone Martinai, e, vyriausiai galiuotinė sakė, kad žmogaus teisų politika raudona gyja visoje išorės veiksmų politikoje. Noriu paklausti, kokia analizė atlikta siekiant užtikrinti, kad E, žmogaus teisų padėtis nepablogėtų. Aš žinau, kad sutartie numatyta sutarties galiojimo sustabdymo nuostata iškilus grėsmiai, bet noriu, kad jūs patikintumėte, jog iš tikrųjų e, ta sutartis kažkaip paveiks žmogaus teisų padėtį šalyje. E, Pirmininkė dėl tariamo žvalgybos tarnybų vykdytos žval, žval, žvalgomosios veiklos. Mes žinome, kad yra tokių pranešimų ir mes juos traktuojame labai rimtai. Komisija šią temą iškėlė dialogę su Kolumbijos vyriausybė, taip pat ir Filip Emunijos uh, E, to šalies tarnybos vadovo apsilankimo komisijoje metu, taip pat per e, komisijos delegatūrą Bogotoje. Ir mes rengiamės ir toliau e, labai atidžiai stebėti, kaip vystosi šio klausimo sprendimas. Dėl pono Martino užduoto klausimo galiu pasakyti, kad mes atlikome tokį vertinimą ir manau, kad tai, na, Galiausiai yra politinis vertinimas. Žinote, kokios poveikio priemonės egzistuoja. Manau, kad jos yra tinkamos, bet aš sutinku su jumis, jog prieš, kalbant apie poveikio priemonės, turi, turi būti tikras, kad laisvos priekybos sutartis padės uh, užtikrinti geresnę žmogaus teisų padėtį, o ne pakenks tai padėčiai. Ir mano asmeninis politinis vertinimas yra štai koks. Atsižvelgiant į bendrą politinę Kolumbijos padėtį, uh, laisvos prekybos sutarties sudarimas su ta šalimi būtų naudingas žmogaus teisų padėčiai joje. Uh, Mininkas, ačiū e, komisijos nariui ir kolegams už klausimus. E, Europos parlamento mm, pirmininkai yra visiškai nepriklausomi ir bešališki, ir bešališki, bet aš manau, kad parlamentas taip pat gauna naudos šiuo atveju. Aš kažko nesupratau.